E, pastabas, pasiūlymus. Kaip minėjau, visas jas mes e, pasižymėjome ir bandysime jų nepamiršti. Labai ačiū, pirmininkas. Pone prezidentė, dėkojame Jums, dėkojame sėkmės prisėmus atsakomybę vadovauti Europai ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo. Baigiame diskusijas dėl Turkijos pirmininkavimo, tai yra Kipro pirmininkavimo veiklos programos. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos 2013 metų darbo programos parengimas. Noriu priminti visiems parlamento nariams, kad procedūros, prašau žodžio, svarstant Šį darbo tvarkės klausimą nebus, kalbės tik frakcijų atstovai, pradėsime diskusijas, suteikdami žodį komisijos pirmininko pavaduotojui, pana Šefčiovičiu. Mr. President, honorable members. Pone pirmininkai ir Europos parlamento nariai. Aš džiaugiuosi, kad šiandien mes galėsime svarstyti šį e, darbo tvarksis punktą, kadangi ši diskusija vyksta labai svarbiu laiku. Mes turime priminti savo, kad e, tik prieš, e, kad a, jūs dirbsite dar tik dviejus metus. Ir, per, ir visas tas laikas, visi tie dviejai metai bus labai svarbus visiems Europos piliečiams. Be to, dabar išgyvename ypatingą akimirką, kai turime reformuoti visas savo sistemas tam, kad sustiprintume savo ekonominį ir socialinį modelį. Per pastarosius keliarius metus ES įrodė, jog jis sugeba veiksmingai reaguoti į krizę. Mes pateikėme labai tikslinius sprendimus ir reagavome į netikėčiausias aplinkybės. Sugebėjome sureaguoti į visus mums iškeltus iššūkius. Mes sustiprinome valdyseną, sustiprinome finansų rinkų priežiūrą ir reguliavimą ir taip pat visuomet daug dėmesio skiriame užimtumui. Glaudi partnerystė tarp mūsų institucijų yra labai vertinga ir mes turime ir toliau siekti tinkamos pusiausvėros tarp uh, sveikos finansų sistemos, struktūrinių reformų ir mūsų siekio siekti užimtumo ir, ir augimo. Šiame kontekste jūsų pozicija dėl daugiametės finansinės programos bus labai svarbi, kadangi būtent nuo to priklausys, kaip mums seksis kurti darbo vietas ir augimą ES vadovavomis būtent tokia dvasia mes siekime apibriežti savo darbo programos prioritetus. Mes norime siekti realių rezultatų. Praktai pateiktuose rezoliucijų projektuose yra pabrėžiama, kad beveik visos frakcijos sutarė dėl to, ko mums reikia. Visos ES institucijos taip pat sutarė dėl to, kad mes galime veikti iš vien tam, kad iš tikrųjų sureaguotume į, į labai smarkų ekonominį spaudimą. Šiuo metu mums reikia didesnės konvergencijos ir todėl mums reikia bendrų iniciatyvų, kurias rengia Europos komisija ir kurias Europos komisija ketina patvirtinti iki šių metų pabaigos. Rugsėjo 12 dieną komisijos pirmininkas panas Baroso pristatys jums mūsų pagrindinius 2013 metų prioritetus. Ir jūs žinote, kad mūsų prioritetai bus darbo vietų kūrimas ir ūkio gaivinimas, remiantis strategiją Europa 2020. Mes matome, kad Europa 2020 strategijos uh, tiks, e, tikslai vis dažniau suranda vietą nacionaliniuose reformų planuose ir veiklos programuose. Jums yra žinoma, kad ką tik pasibaigė antrasis Europos semestras ir tarybos rekomendacijose labai aiškiai yra pasakyta, kaip valstybės narės galėtų vykdyti nacionalinės reformas tam, kad skatintų e, e, trumpalaikį ir ilgalaikį žimtumą bei augimą. Ir manau, kad visais atvejais, kai, me, kai ES gali prie, sukurti papildomas naudos, mes turime sutelkti savo pastangas. ES pradėjo naują etapą reformų skirtų mūsų ekonominiai ir pinigų sąjungai. Ši reforma yra reikalinga, atsižvelgiant į išskirtinės nūdienos aplinkybės. Ir visos reformos turėtų būti vykdomas remiantis bendrijos metodu ir aktyviai dalyvaujant šiam parlamentui. Tuo pat metu mes turėtume ir toliau gilinti vidaus rinką, sudarydami sąlygas tam, kad mūsų verslas ir paslaugų tiekėjai galėtų kurti darbo vietas, kad jie galėtų užtikrinti stabilumą, kad galėtų įgyvendinti uh, šiuolaikišką pramonės politiką. Turėtume ginti piliečių e, teisės ir kurti stiprią Europą, kuri galėtų e, pozityviai veikti įvykius pasaulyje. Kaip visada, mes norime konkrečių rezultatų, nes būtent jais yra pagrystas ES e, kūrimas. Todėl mes ketiname pradėti intensyvų struktūrinį dialogą dėl mūsų ateities prioritetų. Mes nekantri laukiame šių diskusijų ir džiaugiamės, kad turėsime šią galimybę. Komiteto pirmininkų e, e, delegacijų susitikimas su kitais svarbiais ES veikėjais, kuris vyks spalio antrą dieną, bus labai puikia, e, gera galimybė mums aptarti mūsų bendrus interesus. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad taryba, Europos komisija, Europos parlamentas puikiai bendradarbiaus ir e, toliau nusekliai prižiūrės, kaip valstybės narės gyvendina ES teisės aktus. Tik tai veikdami iš vien ir ryštingai mes sugebėsime surasti sprendimus, kurių laukia mūsų piliečiai ir mūsų verslas. Ir ši diskusija, e, e, šiandienos diskusija yra svarbus žingsnis šiuo ilgu ir svarbiu keliu. Gerbiamas patie pirmininkė, dėkojame Jums už darbo programos pristatymą. Aš pats norėčiau galestauti dėl to, kad čia vyko tokia mini fotosesija Jums kalbant e, tarybos atstovų pusėje. Tikiuosi Jūsų supratimo ir dabar pradedame diskusiją. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu pasisakys Josefas Sairis. President, uh, thank you very much for the floor. Nice to, glad to see you. Ačiū pirmininkė, dėkoju už sutiktą žodį. Džiugu, kad komisija pristatė savo darbo programą ir EPP frakcijai, kalbant apie 2013 metų darbo programą, atrodo aišku tai, jog ką mes norime palikti kitai kartai europiečių yra ne skolos, bet darbo vietos, e, papildomos galimybės E, galimybės judėti pirmin. Mes dažnai sakome, jog Europa per ilgai gyveno skolon. Ir pats paprasčiausias būdas yra išleisti būsimų kartų išteklius ir lėšas. Man atrodo, ES turėtų baigti tą praktiką. Reikia galvoti apie įsipareigojimus kitai kartai, kitoms kartoms. Ir dabar reikia kreipti į um, Europos Sąjunga, dėmesį Europos Sąjungą, kuri gyvena ne skolon, bet dėl naujų darbo vietų kūrimo. Turime sukurti papildomas galimybės jaunai kartai įsilieti į darbo rinką, tad priemonės šioje srityje yra labai svarbios ir džiugu, kad apie tai kalbama ir komisijos darbo programoje, bet taip pat ir EPP frakcijos vardu. Dar norėčiau pabrėžti tai, kad mums atrodo, jog tai turėtų būti pats svarbiausias prioritetas. Turime kovoti su jaunimo nedarbu Pagalvokime vien apie e, jauną žmogų, kurie e, išeina į gyvenimą visiškai neturėdami jokių perspektyvų įsilieti į darbo rinką. Tai negali tęstis. Mes privalome sukurti naujų progų ir galimybių jaunimui ir tą darydami galėtumėm pasinaudoti jau egzistuojančiais ES mechanizmais ir priemonėmis. Tai būtų parama mažoms ir vidutinėms ir mikro įmonėms, Taip pat tikimės iš komisijos teisėkuros programos, kad bus numatyti aiškus tikslai ir sėktini rodikliai judumo srityje, kalbos, kitų įgūdžių įgymo srityje, tam, kad galėtumėm išsemti visą ES potencialą. Nes e, tai valstybių narių svarbiausia užduotis, bet be abejo komisija valstybėms narėms turi padėti tą darant. Mes e, nuolat kalbame apie tai, kad e, užtikriname laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimą. Tačiau dažnai pamirštame, kad vis dar yra kliūčių e, užkertančių kelią tinkamam tų laisvių gyvendinimui, ypatingai paslaugų teikimo srityje. Tad EPP frakcija pasisako taip pat labai ir už vieningos skaitmeninės rinkos kūrimą. Turime didinti pasitikėjimą tarp verslo įmonių ir vartotojų ir šioje, šioje srityje taip pat dar galime atverti labai daug naujų kelių ir galimybių. Reikėtų mažinti biurokratinį aparatą ir tą turėtų daryti ne tik valstybės narės nacionaliniu lygiu, bet ir ES, europiniu lygiu. Turime skatinti piliečių ir verslo įmonių bendradarbiavimą ir tie tikslai jau buvo minėti ir kitoje programoje, taip pat ir 2000. 2020 metų Europos strategijoje. E, ir kartais, kalbant apie darbo programą komisijos, gali pasirodyti, jog ta praktika lyg yra bergždžia. Dėl to, kad dažniausiai tik mažiau negu 50 procentų tikslų, kurie numatomi komisijos darbo programuose, yra įgyvendinami e, per ateinantį laikotarpį. Aš siūlyčiau AFKO komitetui parengti savo iniciatyvą pranešimą apie tai, kaip būtų galima e, padidinti tą rodiklį. Aš nesu prieš lankstumą nusistatęs, ypač turint omenyje krizės laikotarpį, reikia greitų, sparčių sprendimų. Bet vis dėlto planas e, verties turi tik tada, jeigu yra gyvendinamas. O jeigu išpildoma tik mažiau negu pusė tikslų, tai tikrai neoptimalus rezultatas. Dėl to, manau, kolegos turime dirbti uh, Um, kartu ir skatinti tą rodiklį didėti. Um, komisija yra stabilumo garantas ES institucijų sąrangoje ir dabar institucijos yra dažnai uh, kaltinamos tuo, kad nesuspėja e, reaguoti į įvairius įvykius ir komisija iš tikrųjų turėtų būtent formuoti tas priemonės, kurios leistų greičiau sureaguoti, kad būtų e, ir krizės metu labai aišku, ką reikia daryti, kad komisija būtų tas atskaitos e, taškas ar tai, kuo būtų galima pasiremti krizės akivaizdoje. Tokią veiklą tikrai paremtumėm ir tikimės, kad institucijų bendradarbiavimas dar labiau pagyvės. Mm, tikrai nenorime reikšti čia jokio pavydo, taip pat ir, ir, ir sakyti, ką nors panašaus, kaip vakar sakė ponė Rebeka Harms iš tikrųjų, bet sveikiname komisiją su nuoja darbo programa ir tikimės, kad ji bus įgyvendinta. Ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Gerero Salom. Ačiū, pan pirmininkė, komisijos nariai. Vakar per plenarinį posėdį matėme retai pasitaikantį šiame parlamente reiškinį. Komisijos pirmininkas susilaukė ilgų ir stiprių plojimų, kurie tikrai ne atitiko protokolo reikalavimų dėl savo dviejų minčių. Pirmiausiai dėl savo pozicijos ginti viešuosius ES, viešo ES interesą per pastarosios savaitės vadovų tarybą pasipriešinant atskirų valstybių vyriausybių vadovų interesams tas pastangas įvertino Europos parlamento pirmininkas Šulcas ir visas parlamentas. Neveltui parlamentas atstovauja didžiai daugumai visų Europos piliečių. Tačiau taip pat aplodismentų susilaukė ir bendras pareikštas tiek komisijos, tiek parlamento susirūpinimas dėl blogėjančios padėties Europos Sąjungoje, kurią sukėlė tebesitęsinti krizė, bloginanti gyvenimo sąlygas, mūsų piliečių didinanti skurdą ir didinanti euroskeptiškumą bei stiprinanti ekstremistinės apraiškas kai kuriuose valstybėse narėse. Pat buvo pareikštas susirūpinimas pablogėjusiais santykiais tarp atskirų ES institucijų. Komisija ir parlamentas netenka kai kurių savo įgaliojimų, kadangi yra stiprinamas tarp vyriausybinis bendradarbiavimo lygmuo, mažiau, rečiau taikomas bendrijos metodas turime dirbti kartu, kad e, galėtume atstovauti bendriems piliečių interesams. Taip pat parlamente turime stengtis e, parengti ir patvirtinti bendrą direktyvą, kuria būtų išreiškiama parama komisijos pozicijai. Mes e, siekiame, kad komisija parengtų plačių užmojų veiklos programą, kurioje būtų kalbama apie priemonės skatinančias ekonomikos augimą, užimtumą, geresnį ekonomikos valdyseną, apie gerai parengtą daugiametę finansinę programą, skolų mažinimo fondą, kelių gairių programą, e, stabilumo fondui, obligacijoms e, ir e, pasiūlymus dėl biudžeto. Dauguma frakcijų nusprendė nukelti šį balsavimą į rugsėjo mėnesį, kad galėtume susitarti tarpusavį, kad būtų girdimas e, bendras parlamento balsas, reiškintis paramą komisijai, tačiau taip pat ir reikalaujant kelintis jai tam tikrų reikalavimų. Andriu Dav dabar kalbės. Pane pirmininkė, e, ši programa yra labai turininga. Ji yra skirta 2013 metams. Ir ji tinka būti gyveninta per dviejus mūsų kadencijos metus. Komisija pasiekė tinkamą judėjimo greitį. Ir būtent todėl mes ir plojame vakar Europos komisijos pirmininkui ponui Barosui. Plojame nuširdžiai ir visiškai tinkamai. Pana Barosa ir Europos komisija dažnai kaltina tuo, kad uh, Jie nėra tiesiogiai išrinkti, jie yra technokratai. Liberalai yra įsitikinę, kad e, komisija gali būti stipri tik tuo met, kai ji veikia politiškai. Be abejo, galima būtų e, tobulinti komisijos veiklą, jos funkcijas. Funkcijų jie turi nemažai. Ir uh, ne visuomet yra aišku, kokios, kokios jos realiai yra. Europos komisija yra Europos Sąjungos veidas. Kartu Europos komisija yra administracinė institucija ir ji turi elgtis laikantis taisyklių ir griežtai užtikrinti, jog būtų laikomas ES teisės aktų. Trečia, Europos komisija yra savotiškas e, intelektinės galios centras, tai yra mokslinių tyrimų ir analizės centras. Todėl ji turi ieškoti ir e, ieškoti būdų valstybių narių ir piliečių bendriems interesams ginti. Ir tam jie turėtų visiškai išnaudoti savo politinės iniciatyvos teisę. Ir jie taip pat turėtų atsverti e, Europos, atsiprašau, e, e, tarybos veiksmus. Komisija yra silpniausia, kuomet jie pradeda gintis, kuomet jie pradeda taikytis su tuo, kad ją reikia nusileisti. Dėl to, kad to reikalauja vienas, du ar trys e, ministrai pirmininkai. Ir komisija yra stipriausia tuomet, kai gina bendrą mūsų visų interesą. Todėl mes džiaugiamės šį, e, tuo, kad buvo pateiktas šis e, precedento neturintis dokumentas, kuriame yra išdėstytas e, planas to, kaip reikėtų stiprinti fiskalinę, bankinę ir politinę sąjungą. Dėkuoju. Ačiū kolegai Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Turunen. Dėkuoju e, Europos parlamento ir žaliųjų frakcijos vardu. Aš galiu pasakyti, kad akivaizdu, jog 2013 metais turėsime daugiausiai dėmesio skirti krizės įveikimui, kadangi e, panašu, jog mes dar nes, nesugebėjome gyvendinti reikalingų reformų. trumpalaikė finansų reforma, finansinė reforma turėtų be abejo būtų, būti tarp mūsų prioritetų, tačiau negalima pamiršti, kad būtina informuoti ir mūsų institucijas. Europos komisijos reakcija į krizę buvo labai dinamiška, nes komisija kiekvieną savaitę turėjo imtis veiksmų tam, kad sureaguotų į besikeičiančią situaciją. 2013 metais turėsim dar daugiau dėmesio skirti reagavimo krizę politikai. Tačiau žalieji mano, kad tai negali būti vienintelis mūsų darbų baras. Mums rūpi ir aplinkosaugos politika. Mes manome, kad mums reikia labiau holistinio požiūrio į dabartinę krizę. Tai yra vienintelis teisingas kelias. Džiaugiamės, kad e, Europos komisija aktyviai e, dirbo kurdama e, bankų e, sąjungą, numatydama bankams skirtus e, specifinius reikalavimus, kad ji pasirinko labai gerai subalansuotą požiūrį į konsolidavimą ir į makroekonominio disbalanso mažinimą. Džiaugiamės, kad komisija ėmėsi veiksmų visais šiais klausimais. Bet reikia dar daugiau daryti tam, kad galėtume e, kovoti su mokesčių vengimu, kad galėtume panaikinti mokesčių rojus, kad būtų sukurtas e, finansinių operacijų mokesčius. Mums reikia taip pat e, suteikti garantijas ir jaunimui. Ir apskritai reikia pasirūpinti, kad Europos jaunimas turėtų ateitį. Mes parengėme rezoliucijos projektą ir jame mes pasakome, kad norime, kad Europos komisija dar aktyviau siektų Europos 2020 tikslų. Dėkoju. Maiklas Haber. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši darbo programa turėtų būti suvokiama, traktuojama kaip Europos komisijos e, lyderystės e, užimtumo ir augimo atkūrimo darbe pavyzdys. Štai ko mes norime. Ir mes parėmėme komisijos pirmininką dėl to, dėl to kad uh, jis pritarė mūsų uh, norui kurti augimą. Ir, ir mes tikėjomės taip pat sutarti ir su EPP frakcija, nes ir jie nori augimo. Uh, Komisija pateikė mums aiškiai viziją savo tikslų ir savo strategijos, to kaip e, juos galima būtų siek, e, siekti. Ir komisija labai gerai sureagavo į tai, ko reikalavo mano komitetas. Tai yra skirti visą dėmesį vidaus rinkai, kadangi e, vidaus rinka užtikrins augimą ateityje. Jūs savo kalboje apie tai nekalbėjote. Mes turime beje holistinę politiką, kurios norėjo ponia Turunien. Ir mes norime komisijos vicepirmininkė, kad komisija užimtų aktyvesnę poziciją. Vidaus rinkos be abejo nesukursime vien de, uh, e, Europos komisijos pastangų e, dėka. Mums reikia, kad į tai, tą darbą įsitrauktų visos valstybės narės. Uh, 2012 m. darbo programa turėtų būti tokia, kad jai galėtų pritarti visos valstybės narės ir kad jos galėtų pagal ją įsipareigoti baigti kurti vidaus rinką. Tarybos deklaracijoje yra parašyta, kad komisija stebės pažangą ir kad baigiantis kiekvienam Europos semestrui bus pateikta vidaus rinkos kūrimo ataskaita. Tai yra žingsnis į priekį, bet yra dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti, pabrėžti ir šiuo klausimu aš taip pat sutariu su ponu Šair. Tai yra tai, kad komisija turėtų mažinti reguliavimo naštą. Šiuo metu pabaigoje jūs pateiksite mums komunikatą dėl to, kaip galima būtų mažinti teisės aktus. Bet mes norime, kad 2013 metais šią linkmę būtų žengti, žengti konkretus žingsniai. Mes norime, kad būtų patobulinta jūsų politika, kad daugiau analizės, kad e, būtų atliekama šiame parlamente. Mes norime, kad būtų patobulinta ir poveikio vertinimo procedūra. Ir baigdamas e, komisijos vicepirinkė, aš noriu pasakyti, kad mes norime, kad galiausiai galutinės šios darbo programos gyvenimo rezultatas būtų e, darbo vietos ir augimas. Ir kaip sakė e, ponas Šar, mums reikia taip pat kurti darbo vietas paslaugų sektorėje. Jūs kartu su valstybėmis narimis, kaip ir sakė mūsų kolega iš socialistų frakcijos, turite daryti viską, kad būtų kuriamos darbo vietos ir atkurtas augimas Europos Sąjungoje. Liam Mello said of another treaty that it passed not because of the will of the people, but because... Liam Mello pasakė, kad e, reformos buvo įgyvenintas dėl to, kad ne dėl to, kad žmonės to norėjo, bet dėl to, kad žmonės bijojo. Ir Mes matome, kad žmonės priešinasi neveikiančiai taupimo programai ir todėl Europos komisija turėtų pateikti visiškai naują, radikaliai naują požiūrį tam, kad e, žmonės e, su, e, pamatyti, komisija supranta, kad taupimo priemonės ypatingai skaudžiai smogia vaikams ir moteriams. Ir mes turime remti mažą vidutinį verslą ir atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatumus. Štai tai turi būti pagrindas, kuriuo, kuriuo rendamies mes reaguosime į e, visas įmanomas krizės. Mums reikia taip pat gerai funkcionuojančios, gerai finansuojamos ir lankščios bendrožėmės ūkio politikos. Mums reikia uh, atsisakyti e, e, makroekonominių sąlygų, remintis kuriomis nustatoma, kurios valstybės gali naudoti sanglaudos politiką. Mums reikia garantijų, kurios padėtų e, verslui kurti darbo vietas, mums reikia geresnio švietimo. Taip pat reikia strategijos dėl smurto prieš moteris ir uh, Taip pat e, manome, kad reikia geriau rūpintis vaikų priežiūrą. Ačiū. Noriu visiems kolegoms priminti, kad vyksta diskusija ir sąraše yra trys kalbėtojai. Taigi visų įeinančių į salę labai prašau gerbti kolegas ir netrukdyti pasisakantiems. Dabar kalbės ponas Frank Panheke. Ačiū, pirmininkė. Be abejo, pagėdavimas gal ir ambicingas ir tuščias, bet vis dėlto 13 metų darbo programai komisija turėjo tikrai daugiau kuklumo numatyti ir santūriau viską vertinti, nes ekonominė krizė, kuri paveikia mūsų žemyną labiau negu bet kurį kitą, yra realybė. Ir bet kokios pasakos apie sėkmės istorijas apie pagyvėjimą pasaulio ekonomi, ekonomikoje, apie pieno, um, upes ir panašiai, visa tai netikra. Dabar yra numatyta 13 metais padidinti es biudžetą, bet tai yra visiškai nepriimtina, kadangi žinome tūkstančius pavyzdžių, kur yra švaistami mokesčių mokėtojų pinigai tą daro ES institucijos, e, nepaisant to, kad apskritai bendri pinigai ES biudžete visą laiką išleidžiami ne ten, kur reikia. Yra krūva patariamųjų organų bereikšmių, e, įvairių agentūrų, kurios nekuria pagrindinė papildomos naudos, e, subsidijavimo tvarka, yra kupna pažeidimų ir piknaudžiavimo. Taigi visa tai yra tiesiog švaistimas išteklių ir pagaliau reikėtų komisijai pateikti tokią programą, kurie būtų kalbama apie esmę ir kur būtų atsikratoma nereikalingo balanso, kad būtų sustelkiama ties tuo, kad reikia dabar kurti reikiamą pusiausvyrą daugiau e, konkurencingumo, daugiau darbo vietų. Ponios ir ponai, visų prašau ramiai susėsti ir nesikalbėti tarpusavyje. Das Wort hat nun. Žodis suteikiamas panui Andrew Brown. Mis... Thank you. I... Dėkoju. Aš cituoju. Europos Sąjunga išgyvena švelnę recesiją. Tai ko gero yra visiškai neteisingas e, e, e, teiginys nuo to laiko, kai mes asiminame. Da, uh, Panašų pareiškimą e, pasakyta vieno iš e, animacinių filmukų e, veikėjų. Eurozona trukdo valstybėm, kai kurioms valstybėms narėms tinkamai konkuruoti ir neleidžia joms devalvuoti savo valiutos. ES tik tai reikalauja taupimo programų, kurios tik tai apsunkina situaciją. Darbuotojų E, laisvas judėjimas e, privedė prie to, kad, e, kad atsirado žmonės, kurie nuolatos neturi darbo. Ir tam, kad būtų patobulinti įmonių balansai vakarų Europoje, yra įmamasi machinacijų, o rytų Europos šalyse trūksta darbuotojų. Ir Globalizacija tik tai, tik tai prisideda prie didėjančių nedarbo. Europos sąjunga kalba apie tai, kad mums reikia bendros e, e, rinkos, tačiau akivaizdu, kad jūsų tikslas yra bendra globali rinka, kurioje e, būtų numatytas menkas atlygis visiems dirbantiesiems. Ačiū, ponios ir ponai. Situacija vėl tokia pat kaip ir vakar ir parlamento pirmininkas labai aiškiai pareiškė, jog ir mes suinteresuoti visi tuo, kad salėje būtų skleidžiama tokia atmosfera, kuri atitiktų parlamento ir taip pat visų kalbėtojų interesus. Primenu visiems tai. Ir dabar e, pabaigo žodį tars komisijos vicepirmininkas pana Šefčevič. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems frakcijų vardu kalbėtojams. Man atrodo, diskusija labai aiškiai parodė, kad e, sutarima iš esmės plačiai dėl komisijos prioritetų 2013 metams ir dėl Europos parlamento bei politinių frakcijų politinių prioritetų. Tikriausiai visi galėsime sutikti su pono Sairio pasisakymu dėl to, kad nereikėtų palikti ateities kartoms skolų, o veikiau kurti joms darbo vietas. Visiškai taip pat manome ir mes, dėl to imamės atitinkamų priemonių ir pasiūlymų bei fiksuojame e, pasiektus rezultatus. Taip pat komisija pasisako už e, protingą konsolidavimosi procesą. Jeigu matome, kad galima išlaisvinti kai kurias valstybės narės nuo skolų naštos, tuomet turime tą daryti. Ir be abejo, turime tą daryti galvodami apie augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimą. Diskusijose su valstybėmis narėmis pagal naująjį valdysenos modelį tas taip pat išaiškėjo. Ir visi, ko ne pasisakiusieji, pabrėžė aukštą nedarbo lygį, ypatingai jaunimo nedarbo problemas. 7,5 milijono jaunuolių šiuo metu ES neturi darbo ir taip pat e, nesimoko jokioje mokymosi įstaigoje. Taigi yra kuriama ir e, šią linkmę daug įvairių, bent jau bandomųjų projektų, kuriais sieksime spręsti problemas. 7 e, milijardai eurų iš ES fondų yra skiriami, planuojama skirti juos būtent toms problemams spręsti ir tikimės, kad toks lėšų paskirstimas padės užtikrinti 460 tūkstančių naujų darbo vietų jauniems bedarbiams ES. Tikimės, kad e, galėsime pasiremti sukauptą patirtimi ir kad problemos panašios valstybėse narėse bus panašiais būdais sprendžiamos, e, pasimokant iš mūsų e, pavyzdžių. Ir galvojame taip pat ir apie e, garantijų jaunimui programą, kurioje taip pat būtų smarkiai akcentuojamas jaunimo nedarbo mažinimas. Džiugu, kad užsiminėte ir apie vieningą skaitmeninę rinką. Tai yra svarbus instrumentas, galvojant apie naujų darbo vietų kūrimą apie BVP augimo skatinimą visoje Europos Sąjungoje. Ir dabar mūsų lūkesčiai tokie, kad jeigu pavyktų įgyvendinti šioje srityje visus savo tikslus, BVP galėtumėm padidinti ES teritorijoje 4 procentais jau iki 2020 metų. Taip pat, e, manau, galiu drąsiai pareikšti, jog turime visi e, dirbti kartu, žengti koją kojon, dėrėtis toliau dėl finansinio reglamento, nes žinote, kad e, mes esame žadėję taip pat jau ir šiais metais 30 procentų sumažinti ir biurokratinę naštą, bet dabar metas labai glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kurios taip pat turi perimti tą patį požiūrį, jį dėkti ir galvoti apie supaprastinimą įvairiose srityse. Sutinku su Andriu ir Enrike dėl to, kad reikia suprasti, jog reikia parodyti piliečiams, jog ES institucijos dirba būtent jiems. Yra įkurtos dėl jų. Turime gerbti bendrijos metodą ir derinti jį su mūsų politiniais planais, kuriant e, bankinę, fiskalinę ir politinę Europos Sąjungą. Ir kaip ir siūlė kolega iš žaliųjų frakcijos, mes tą stengsimės daryti e, tausiai ir pamatuotai. Dėl finansinių sandorių mokesčių, man atrodo, jau per praėjusią COFIN tarybos sustikimą paaiškėjo, kad vien, vienbalsio sprendimo um, laukti tikriausiai, sulaukti tikriausiai nepavyks, dėl to komisija ketina pasiūlyti šį mokestį taikyti per sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmo režimą. Ir dėkoju taip pat ir ponui Harbarui už tai, kad jis pabrėžė, koks svarbus yra bendrosios rinkos aktas vienas ir dabar antrasis jau e, taip pat pasirodė. Nes aišku tai, kad bendroji rinka yra ta priemonė, kurią galime pasiremti, kurdami darbo vietas ir ekonomikos augimą. Kaip žinote, daug, abi institucijos, tiek komisija, tiek parlamentas e, nori žygiuoti pirmin, nori geriau planuoti tikslus, e, tai kaip mes galime pasiekti ekonominio augimo ir reikia būtinai derinti visus terminų tvarkaraščius, tikimės greito, gerų pasiūlymų, e, idėjų patvirtinimo e, Be abejo, norėtųsi to paties entuzijazmo ir tarybos pusėje, bet būtinai su jie taip pat dėrėsimės dėl sklandesnių veiksmų bendrosios rinkos kūrimo srityje. Ir pabaigsiu porą dar papildomų minčių. Kalbėjome apie DFP programos svarbą, apie e S biudžeto svarbą ir investicinės priemonės. Aš manau, kad visą tai derinant tarpusavyje ES galime vadinti tikrai labai svarbia prekybos partnerė. E, pasauliui mes esame svarbi prekybos partnerė daugeliu šalių. E, pavyzdžiui, JAV ir e, Japonija yra tos šalis, kurias galėtumėm paminėti kaip partnerės svarbės. Ir tikimės, kad dar toliau didės prekybos apimtys su jomis. Be abejo, tai turėtų būti prekybą vadovaujantis sažiningais e, principais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkojame komisijos vicepirmininkui už baigiamąjį žodį. Diskusija dėl komisijos darbo programos baigta. Pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų. Reikėtų dar balsuoti dėl to, kad balsavimą dėl jo atidedame rugsėjui, kaip ir buvo prašyta. Taigi diskusija aptartojų klausimų baigta ir netrukus pradėsime balsavimą.